Tolesni Europos piliečių iniciatyvos e, teisė į vandenį veiksmai. Ačiū, pirmininkė. Teisė į vandenį. Ši iniciatyva buvo pirmas e, šio demokratinio mechanizmo pavyzdys. E, buvo vykdyti dvigubai reikalavimai, buvo surinkta 10 milijonų parašų. Žmogaus teisė į vandenį yra labai svarbus piliečiams. E, ir vandens išteklių valdymas labai rūpi piliečiams, to negalima ignoruoti. Mano šalyje, Airijoje, kurią jūs žinote, e, regresinių, progresinių mokesčių įvedimas sukėlė protestus, nors Aurija iki šiol taikė progresyvų e, mokėjimo už vandenį metodą. Tačiau airiai nenori E, pasiduoti tam dvigubam apmokestinimui dabar. Nepaisant šios e, piliečių iniciatyvos sėkmės, komisijos atsakymas buvo neaiškus, nuvilintis, tink neatsakė į kampanijos reikalavimus. Tas e, atsakymas nepatenkino svarbiausią reikalavimą. Šiame pranešime aš bandau atsakyti piliečiams geriau, nes jie laukia tinkamų veiksmų iš ES. Apgailėtina, kad komisija nepateikė teisėkuros pasiūlymų kad vanduo, teisė į vandenį būtų įvardytas kaip e, žmogaus teisė. Tai yra svarbiausias e, piliečių e, iniciatyvos reikalavimas. Ir pranešime reikalaujama ištaisyti šią situaciją. Reikia pripažinti, kad vandens paslaugos yra natūrali monopolija ir konkurencija tarp privačių operatorių neveikia ir niekada neveiks. Vanduo yra viešoji gerybė ir neturi tapti preke. Pelnas neturėtų būti uždirbamas iš tokios vertybės. Visos pajamos turi būti investuojamos tam, kad būtų gerinama infrastruktūra, o netitekti akcininkams ar e, direktoriams. Svarbiausia, kad e, komisija pripažintų valstybių narių teisę organizuoti vandens tiekimo paslaugas, kaip joms atrodo geriau. Visame pasaulyje uh, vandens tiekimo paslaugos rem, e, atitenka bendrovėms, e, ne bendrovėms, o e, savivaldybėms. Privatizacija yra nesėkmė vandens sektorėje. Norėčiau padėkoti pačios kampanijos paramai, taip pat parlamentarų iš progresyvesnių frakcijų paramai. Tačiau mane nuvilia EPP požiūris, kurie kartu su EKR parengė alternatyvę rezoliuciją, kuri apriboja progresyvus mano pranešimo aspektus. Aš manau, kad jie labai stengėsis, stengės, stengsis e, paslėpti savo tikrus siekius. Jie uh, išbadė mano pranešimą daugybę skilių ir todėl šį pranešimą bus sunku atpažinti. Uh, e, dingo kvietimas, kad tai taptų žmogaus teisės pripažinimu. Jie E, išbraukė raginimus komisiją išlikti neutrale dėl nusaibės klausimo. Ir iš tiesų, e, visas jų e, rezoliucijos projektas labai draugiškas privačiam sektoriui. Jie išbraukė tiek daug pozityvių pranešimo aspektų, kad iš 37 puslapių liko tik tai 9 puslapiai. Tai atrodo kaip EPP pozicijos dokumentas, kuris e, yra nesažiningas e, bandymas e, užtildyti šią piliečių kampaniją. Kadangi tai yra parlamento galimybė sureaguoti į šią piliečių iniciatyvą, tai bus labai blogas atspindys to, ką mes siek, to ko mes siekiame. Tokių siekių ši kampanija neremia. Piliečių iniciatyva norėjo pademonstruoti, kad ES e, siekia spręsti svarbius klausimus. Ir jeigu ši alternatyva e, rezoliucija bus patvirtinta, tai tikrai bus labai prastai. Ačiū. Toliau po vieną minutę. Pirmiausia, panas Jakovčičius istra jedna mala europska regija na zapadu hrvatske je možda najbolji. istrija yra nedidelis regionas vakarų kroatijoje ir galbūt tai galėtų būti geras pavyzdys to kaip e, vandens tiekimo e, vandens tiekimas atitinka e, piliečių poreikius. E, nes dažnai kaimo vietovėse mes susidurime su tokia situacija, kai 99 procentai e, e kaimo gyventojų gauna vandenį iš e, viešojo sektoriaus paslaugų tiekėjo. Ir čia e, e, svarbu vaidmenį vaidina viešo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimas ir piliečių solidarumas. E, Ir aš e, čia norėčiau paliesti vandens tiekimo privatizavimo klausimą. Kiekvienas žmogus turi turėti teisę į vandenį ir todėl aš manau, kad mes tą teisę užtikrinsime tik tai tuomet, kai bus e, vieša, e, vieša, viešas tiekimas paslaugų. Uh. Beveik 2 milijonai piliečių pasirašė Europoje iniciatyvą e, vanduo kaip viešoji gerybė, e, vanduo, kurio negalima liberalizuoti, privatizuoti, e, negalima palikti koncernų konkurencijos kovai. Vanduo negali būti prekybos sutarčių objektas. Tokiu būdu bandoma užkirsti kelią tam, kad kažkas valdytų vandenį. Manau, kad parlamento dauguma palaikys šią iniciatyvą, bent jau e, aplinkosaugos komitete e, e, buvo palaikyta ši iniciatyva. Tai, todėl aš norėčiau labai apgailestauti dėl to, kad PPE ir ECR, tai yra abi konservatyviosios frakcijos, užkirto kelią šiai iniciatyvai. Ir ir e, bando įtraukti į tarptautinius susitarimus, tokius kaip TTIP, e, vandenį kaip sutarčių objektą. Aš tikiuosi, kad e, rytojus balsavimas užkirs kelią e, tam. Dėkoju, ponas Morajas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau nuoširdžiai pasveikinti pranešėją, nes šiame pranešime kalbam apie visus aspektus, kuriuos mes e, palėtėme konferencijoje, kuri vyko gegužės mėnesį Salonikuose. Ir mes taip pat palaikome e, Europos piliečių iniciatyvą. Tai yra labai svarbus dalykas ir komisija čia turėtų e, numatyti išimti vandens e, tiekimui, e, kalbant apie TTIP ir liberalizavimą. Mes negalime skatinti privatizavimo, ypač tokiose e, šalise, kuriuose, kurios susiduria su didžiuliais sunkumais, pavyzdžiui, tokia šalis yra Graikija. EPP pabandė susilpninti šią piliečių iniciatyvą. Mes manome, kad vanduo yra viešoji gerybė ir kad kiekvienas pilietis turi teisę į vandenį ir į sanitarinės paslaugas. Dėkoju. Dabar vieną minutę pasisakys ponas Forenza. Grazie Presidente, io volevo ringraziare la collega Boylan per. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegijai Boiland, tai yra labai svarbus pranešimas. Aš pati esu iš Italijos, e, kur daugiau kaip. E, dvi, kur keli milijonai piliečių pasisakė už šią iniciatyvą. E, Ir ši piliečių iniciatyva, kurią palaikė milijonų, milijonai piliečių, neturėtų e, būti pamiršta. Ir aš manau, kad reikia padaryti viską, kad mes palaikytume tą iniciatyvą. Pone Boilen čia puikiai padirbėjo. Aš manau, kad ES neturėtų dėlsti e, ir turėtų pripažinti tai, ką jau seniai jungtinės tautos pripažino kaip pagrindinę žmogaus teisę, tai yra teisė į geriamą vandenį. ES turėtų taip pat pripažinti taip kaip e, žmogaus teisę. Mes kalbame apie demokratinę sąjungą ir todėl e, komisija turi gerbti tai, e, kas yra e, piliečių iniciatyvos turinys e, vanduo yra viešoji gerybė ir, ir mes turime daryti viską, kad ji būtų tinkamai naudojama. Ponas Arno. Um, really, Pirmininkė, esu pasimetęs, nežinau, kaip balsuoti. Su daug kuo, ką sako pranešėjai, aš sutinku. Sutinku, kad teisė į vandenį yra žmogaus teisė. Sutinku, kad e, e nereikėtų TTIP sutarties taikyti viešosiams paslaugoms. Sutinku, kad vanduo turėtų išlikti natūrali monopolija. Taigi pritariu daugeliui būkštavimų. E, dėl to, kaip e, teikiama parama e, vandens tiekimui trečiosiose šalyse. Ir gaila, kad tik tai 15 žmonių susirinko apie tai padiskutuoti šiandieną. Taigi daugam pritariu. Tuo pat metu, kaip žmogus, kuris e, yra prieš ES iš principo, turiu savo būkštojimų dėl pinigų E, dėl teisių ir tikrai nežinau, kaip balsuosiu. Aš tai e, pasakyčiau, kad e, pamiegokite naktį ir tada apsispręsite. O dabar steiksiu žodį komisijos nariui. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbėmiai parlamento nariai. Komisijos vardu noriu padėkoti Europos parlamentui ir ypač poniai Boylan apie Europos piliečių iniciatyvą teisė į vandenį. Komisija aiškiai savo atsakymę į šią iniciatyvą yra pasakiusi, kad vanduo nėra įprastinė prekė, tai yra paveldas, kurį reikia saugoti ir atitinkamai elgtis. Ir automatiškai e, rezultatų čia tikėtis nereikėtų, nors daug kas Europoje būtent taip elgesi. Komisija galvoja, kad labai svarbu e, saugoti ir išlaikyti vandens išteklius. Tai yra ES politikos kertinis akmuo. ES direktyvos, e, tiek pagrindų direktyva, tiek direktyva dėl geriamo vandens ir kitos sudaro pagrindą tinkamai valdyti vandens išteklius. Kaip jūsų pranešime sakoma, e, prieiga prie vandens ir sanitarinių paslaugų yra globali problema. Tūkstantmečio e, deklaracijoje išdėstyta statistika aiškiai rodo, kad keletas milijonų žmonių pasaulyje vis dar neturi prieigos prie vandens ir kad keturis e, ir, ir labai daug milijardų žmonių e, gyvena antisanitarinėmis sąlygomis. Taigi daug ką reikia nuveikti, užtikrinant prieigą prie vandens ir sanitarinių paslaugų visiems. ES yra pasirengusi suvaidinti savo vaidmenį įgyvendinant uh, tūkstantmečio darbo tvarkę tiek savo politikos priemonėmis, tiek ir per savo išorės veiksmus. Mes tikimės, kad dirbdami drauge su savo globaliais partneriais neužilgo, netolimoje ateityje užtikrinsime prieigą visiems. Mes e, turime garantuoti prieigą prie gerimojo vandens ir sanitarnių paslaugų visiems ir tame tarpe ir Europoje. Tai vanduo visų pirma turi būti laikomas viešąją vertybę. Spręsti klausimus susijusius su vandeniu reikia kuo arčiau piliečių. Antra, komisija nori laikytis neutralumo principo. Pagal sutartis, kai kalbama apie vandens įmonės ir jų nuosavybę, reikia gerbti valstybių narių suverenarius sprendimus. Taip pat reikia pripažinti, kad e, vandens įmonių e, specifika nulėmė, kad šie dalykai neįtraukti į koncesijų direktyvą. Taip pat, kalbant apie sutartis, nei viena ES sutartis neriboja valstybių narių galimybės pačioms apsispręsti dėl tokių dalykų kaip vanduo. Šia prasme, TTIP sutartis nebus išimtis. Trečia, aš dar kartą patvirtinu komisijos įsipareigojimą toliau e, savo darbę laikytis šiais principais ir ketinu ir toliau remtis komisijos ataskaita dėl atitinkamų teisės aktų įgyvendinimo. Mes turime pagerinti prieigą prie vandens ir sanitarinių paslaugų visiems gyventojams, panaudojant visas finansavimo galimybės. Pagaliau reikia pabrėžti, kad piliečių iniciatyva vandens klausimą iškėlė į darbo tvarkės vieną pagrindinių punktų. Komisija atidžiai išanalizuos šią iniciatyvą. E, Pavyzdžiui, e, peržiūrėdama vande, gerimojo vandens direktyvą ir taip pat e, pertvarkydama, peržiūrėdama e, vandens pagrindų direktyvą. Tai taip pat atsispindės dokumentuose nustatančiuose vandens kokybės parametrus. E, mūsų politika per pastaruosius keletą metų užtikrino prieigą prie vandens ir sanitarinių paslaugų absoliučiai daugumai ES piliečių. E, komisija imasi ir tolesnių tikslinių veiksmų. Mes turime visi dirbti, kad būtų pilnai laikomasi teisės aktų vandens rytyje kad galėtume užtikrinti prieigą prie švaros vandens ir sanitarinių paslaugų visiems mūsų piliečiams. Mes sveikiname Europos parlamento paramą papildomoms priemonėms, užtikrinant e, didesnį skaidrumą. Mes taip pat e, sveikiname raginimą užtikrinti prieigą prie švaraus vandens ir sanitarnių paslaugų. Kalbant apie pačios komisijos veiksmus, džiaugiuosi galėdamas pabrėžti, kad Lisabonos sutarties naujovės dabar leidžia atidžiau paanalizuoti vandens problemas. Tačiau lieka daug ką ištaisyti. 211 211 piliečių iniciatyvos dokumentas kuris buvo publikuotas e, kovo mėnesį, komisija kalba apie trijų metų laikotarpį. E, komisija atrodo, kad e, yra pagrindas toliau diskutuoti apie esančius trūkumus. Dabar laukiame indėlio iš visų suinteresuotųjų subjektų, tame tarpė ir parlamento pranešimo. Komisija tada e, pagalvos apie tai, kaip tobulinti Europos piliečių iniciatyvos veikimą. Mes e, laukiame tolesnio bendradarbiavimo su parlamentu abiems šiais svarbiais klausimais. Ir kai kalbama apie prieigą prie vandens ir apie piliečių iniciatyvą. Dėkoju diskusijos